Jeigu nesusėsite, ponios ir ponai, negalėsim pradėti balsavimo. Raštu deklaracijas pateikė ponas Papadopulo, Ferreira, Higgins, Parvanova ir Romeva ir Rueda dėl Europos savaitės numatymo širdies lygų klausimų. Ir taip pat sulaukta pakankamos skaičiaus parašų, vadinasi, pagal 123 darbo tvarkos taisyklių straipsnį adresatams perdodama ta deklaracija ir paskelbiamas tekstas atitinkamuose posėdžiuose. Visa ši informacija protokole atsispindės ir žodis dabar poniai Papadopoliu. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pareikšti paramą ponui Higgins, poniai Parvanovai, ponui Romeva ir Ruede ir kitiems, kurie pasirašė kartu su mumis tą raštišką deklaraciją dėl to, kad būtų įvesta širdies lygų samoningumo savaitė. Apie 500 tūkstančių um, žmonių patiria pat, patiria infarktą per metus Europoje. Um, ir vis dėlto tik vienas iš penkių e, asmenų sulaukia pagalbos laiku. Visi kartu išspręsti problemas galime ir išgelbėsime daugiau negu 100 tūkstančių gyvybių per metus. Vielen Dank, Frau Papadopoulou.